Buongiorno colleghi, se per favore prendete posto il commissario. E, prašom sėsti. Komisijos narys jau atvyko, todėl galime pradėti posėdį beveik nepavėlavę. Man visuomet labai malonu pasveikinti komisijos narį Oli Ren, kaip ir šiandieną Jis buvo labai malonus ir sutiko atvykti pas mus e, iškart po komisijos posėdžio. Jo metu e, buvo patvirtintos tam tikros rekomendacijos susijusios su jo pareigomis, e, plėtros reikalais. Taryba dabar perims šiuos klausimus svarstyti ir svarstymai vyks per ateinančias keletą savaičių. Rekomendacijos bus analizuojamos, o mes žinome, kad tiek komisijos narys, tiek parlamentas, ypač šis komitetas, vaidina svarbų vaidmenį šiuo klausimu. Mūsų e, pritarimas yra būtina sąlyga įstojant į ES naujoms narėms. Tai nėra tik teisinė užduotis. Ji yra ir politinė. Komisijos narys pats yra pasakęs kai kuriuose dokumentuose tai. Taip pat reikia nepamiršti informacijos teikimo mūsų valstybių narių piliečiams ir šalių kandidačių piliečiams. Tai yra esminė e, stojimo proceso dalis. Turime kalbėti ne tik apie techninį procesą, apie prisitaikymus prie mūsų taisyklių standartų e, valstybės e, sandaros peržiūrą, administracijos peržiūrą reikia galvoti ir apie visą Europos Sąjungą, ne tik apie taisyklės, bet ir teisingumą, demokratiją ir be abejo žmogaus teisės. Tai yra labai e, delikati vertybių sistema ir reikia nepamiršti mūsų piliečių, piliečiai renka parlamentą ir mes dėl to turime įsitraukti į e, ryšius tarp ES institucijų ir mūsų piliečių. Taigi, mes turime palengvinti ir skatinti naujų valstybių narių stojimą į sąjungą ir tai yra daroma per parlamento darbą, kai kurie iš mūsų konkrečiau dirba ties tais klausimais. Esu tikras, kad mums visiems bus labai įdomu išklausyti rekomendaciją reakcijų ir komisijos nario minčių dėl pažangos, kuri iki šiol jau pasiekta. Jau dabar yra užsirašę nemažai narių, kurie norėtų pasisakyti po jūsų pasisakymo. ir bijau, kad teks riboti kalbėjimo laiką dviemis minutėmis. Taigi, be tolesnių įžangų suteiksiu iškart žodį komisijos nariui. Labai ačiū, ponas pirmininkė, už jūsų malonius žodžius. Džiaugiuosi, kad galiu su jumis susitikti. Suprantu, kad paprastai socialistai posėdžiauja šioje salėje, bent jau posėdžiaudavo. E, mano e, senelis pasakytų, kad Benšteinas ir socialistai turi būti čia. Bet <laughs> tuo pačiu aš norėčiau padėkoti socialdemokratams, ypač suomių socialdemokratams, už paramą mano darbe. Tikiuosi, kad ši žinia bus perduota jiems. Vakar komisija patvirtino metinę strategiją dėl ES plėtros. Ji paskelbta komunikate, kuriame kalbama apie vakarų Balkanų šalių ir Turkijos pažangą siekiant ES narystės integracijos procese per e, pasaulinę ekonominę krizę. Taip pat kalbama apie svarbiausius iššūkius kilusius šioms šalims per ateinančius mėnesius ir metus. Todėl man labai malonu dabar papasakoti Jums apie svarbiausias e, ataskaitos išvadas. Tai yra šios komisijos paskutinis plėtros priemonių paketas arba pirmosios pono Baroso kadencijos komisijos ir aš norėčiau padėkoti parlamentui už bendradarbiavimą per pastarosius penkerius metus. Parlamentas vaidino labai svarbų vaidmenį e, plėtojant plėtros politiką. E, pietryčių Europos kryptimi vyko daug diskusijų, rengimos buvo ataskaitos, pranešimai, rezoliucijos. Parlamentas e, parodė pavyzdį demokratiniam e, atskaitomumui ir norėčiau pasakyti, kad šis komitetas yra labai rimtas, patikimas partneris mūsų sunkiais ypač laikais, taigi noriu padėkoti Jums už puikų bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad taip pat dirbsime ateityje. Ponai ir ponios, per penkerius pastarosius metus bandėme nustatyti pusiausvyrą tarp konsolidavimo ar sustiprinimo ir mūsų įsipareigojimų. Taip pat tarp strateginio imperatyvo e, tvirtinti taiką, klėstėjimą, demokratiją ir poreikio užtikrinti mūsų pačių integracinius pajėgumus. Tai leido mums laipsniškai e, vesti plėtros procesą į priekį. Mes nepraradome pagreičio šalyse ir parodėme, kad ta kelionė joms yra vertinga. Šis požiūris mūsų jau davė rezultatų. Norėčiau paminėti porą pavyzdžių. Pirmiausia, dabar galime pradėti e, stojimo darybas su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija. Ši šalis pasiekė įtikinamos pažangos ir E, rimtai sprendė reformų problemas, pavyzdžiui, policijos viešojo administravimo srityje ir e, e, įgyvendino atitinkamą pagrindų sutarimą dėl mažumų apsaugos. Mūsų nuomonė, ši šalis pakankamai jau vykdo Kopenhagos kriterijus. E, kriterijai kaip reformų prioritetų įgyvendinimas ir politinių prioritetų įvykdymas leidžia komisijai rekomenduoti pradėti stojimo dėrybas su šia šalimi. Aš tikiuosi, kad vyriausybė Skopijoje e, e, su prastai kaip paskatinamai uh, žingsnį. Mes e, vakar savo išvadose pasakėme, kad labai svarbu yra išlaikyti ir gerus kaiminius santykius, įskaitant sudėrėtus ir e, visuotinai e, priimtinus sustarimus dėl pavadinimo pagal jungtinių tautų sistemą ir rekomendacijas. Dabar yra labai aktualu, galvojant apie Europos ateitį, užtikrinti tuos dalykus ir tikiuosi, kad e, Skopijoje bus išgirsti šie dalykai. Antras dalykas - e, vizų režimo liberalizavimas vakarų Balkanams. Jau čia pasiekta rezultatų ir eisime dar toliau e, iki šių metų dar pabaigos ir kitais metais. Dabar jūs svarstote mūsų pasiūlymus dėl bevizio režimo buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, Juotkalnijai ir Serbijai. Ta ketiname pradėti taikyti jau kitų metų sausį. Šios šalis e, įvykdė ar vykdo sąlygas ir nusipelno to. Pavyzdžiui, yra jau išduodami biometriniai pasai, gana patikimai tai daroma, sustiprintos sienos kontrolės sistemos tam, kad būtų galima užtikrinti, jog bevizis režimas su šiomis šalimis būtų saugus, e, pirmiausia galvojant apie ES piliečius. Aš žinau, kad kai kurie iš jūsų būtų norėję, kad ataskaitoje būtume, e, kalbėj, būtume kalbėję plačiau apie kai kurias kitas šalis. Al, e, Noriu pasakyti, kad Albanija ir Bosnija Hercegovina taip pat yra įvykdžiusios reikalavimus. Komisija yra pateikusi panašius pasiūlymus Albanijai ir Bosnijai Hercegovinai ir kalbės apie šias priemonės plačiau kitų metų pirmą pusmetį e, ir sieks žiūrėti, ar tos šalis vykdo nustatytas sąlygas e, vizų liberalizavimui. E, vizų klausimai yra labai svarbus toms šalims ir jų piliečiams, ypač jaunimui ir studentams. Todėl pasiūlymo patvirtinimas parodys, kad reformos e, atneša konkrečių rezultatų e, kandidatėse, šalise kandidatėse ir potencialiose šalise, kurios gali tapti kandidatėmis Ir tai atitinka mūsų tikslus pietričių Europoje. Prieš penkerius metus mes nekalbėjome beveik apie vizų režimo supaprastinimą. O dabar jau kalbame apie bevizę, be, bevizės keliones, tai yra didžiulis dalykas vakarų Balkanų piliečiams. Gerbiami draugai, Visiškai aišku, kad vakarų Balkanų ir Turkijos e, pažanga yra e, didelis dalykas ekonominiams ir demokratiniams poslinkiams. Tai labai svarbu. Norėčiau dabar pakalbėti apie kai kurias konkrečias šalis kandidates ar potencialias kandidates, bet nekalbėsiu labai plačiai apie visas šalis nes e, tame kontekste ne apie visas šalis kalbame. E, pirmiausia, galima 28 ES valstybė narė yra Kroatija. Ji jau artėja prie finišo tiesiosios po e, intensyvių stojimo dėrybų. Ši šalis nori, turi toliau dėkti reformas, jas suintensyvinti, ypač teis, teismų srityje kovos su korupcija ir organizuotų nusikalstamumų srityje, taip pat e, turi toliau bendradarbiauti su tarptautiniu e, tribunolu būsiai Jugoslavijai. Aš džiaugiuosi, kad dabar jau esame įgavę naują pagreitį stojimo darybose. Jeigu Kroatija įvykdys e, visas likusias sąlygas, tai stojimo darybos galėtų būti baigtos kitais metais. Dėl e, kitų vakarų Balkanų valstybių matome, kad vyksta stabilizacija, nors šis procesas ne visur vienodas, ne vienodai reiškėsi per pastarosius porą metų. Esame pasirašę e, laisvos prekybos susitarimus su kitomis regiono valstybėmis, pavyzdžiui, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Jotkalnyje, Albanija, Bosnija, Hercegovina, Serbija ir Kosovo. nors stabilizacija vyksta, kol kas nėra užtikrinta labai tvari uh, taika. Mes norime, kad šis procesas tęstusi. Ir iš tikrųjų reikia tęsti tą politinio išminavimo procesą vakarų Balkanuose ir Turkijoje, kad reikalai nepakryptų kitą linkme. Mes e, matėme, kad e, Slovenija ir Kroatija jau išsprendė savo pasienio ginčą e, ir taip pat, kad Kroatijos stojimo darybos buvo atnaujintos po to, kai buvo sustojusios beveik metams. Tačiau mes turime tęsti šį darbą ir norėčiau pasakyti, kad vienoje srityje dabar konkrečiai dabar vyksta toliau darbas, mūsų dėrybininkai derasi dėl Sarajevo, Mostaro ir Bosnijoje, Hercegovinoje yra problemų ir svarbu, kad e, problemos būtų išspręstos ir kad nepasikartotų kitose e, regiono vietose. Praeitą savaitę Švedijos užsienio reikalų ministras Karlas Biltas uh, E, susitiko su partijų vadovais Bosnijoje ir Hercegovinoje, siekiant išeiti iš politinės aklavietės, e, nuo kurios kenčia šalis per pastarosius pusantrų metų. Iš tikrųjų, dar reikia pasakyti, kad kitą savaitę vėl ten vyksime, o dabar mūsų darybininkų komandos dirba su šalies lyderiais. Mes e, šalies vadovams pateikėme priemonių paketą, įskaitant tam tikrus konstitucinius pokyčius, o e, tai turėtų padėti šaliai e, integruotis į ES ir NATO. Kodėl mes tą darome? Norime, kad Bosnija ir Hercegovina taptų patikima kandidatė ES ir NATO narysiai. Reikia aiškiai sakyti, kad Bosnijos Hercegovinos e, paraiška narystė Europos Sąjungoje bus svarstoma tik tada, kai e, bus išspręstos visos ten esančios problemos, nes kvazi protektoratas negali stoti į ES nei pradėti stojimo darybas su jie. Todėl E, Bosnijos Hercegovinos vadovai ir žmonės turi nuspręsti, ar šalis nori e, likti už savo kaiminių nugaros tam tikroje asociuotoje partnerystėje su ES pagal stabilizavimo ir asociacijos starimą, ar nori siekti reformų ir siekti rimtai ES narystės su visom, visais įsipareigojimais, kurie iš to išplaukia. Aš tikiuosi, kad e, tiek Bosnijos ir Segovinos piliečių labui, Vakarų Balkanų piliečių labui ir ES labui e, šios šalies lyderiai pasinaudos proga ir išspręs problemas, e, nes mes norime, kad Bosniai ir Hercegovinai pasisektų integruojantis į ES. Dabar kai išgyvename ekonominę krizę, Jotkalnijos ir Albanijos e, pareiškimai dėl narystės e, rodo, kad e, pripažįstama sąjungos traukos jėga ir mūsų vaidmuo stabilizuojant regioną ir užtikrinant saugumą bei klėstėjimą. E, Islandijos narystės paraiška mums suteikia naują dimensiją, ne tik kalbant apie geografiją, geostrateginius dalykus, bet ir e, apie gal, bet ir, ir finansinio stabilumo srityje. Mes žinome, ką išgyveno ši šalis finansinės krizės metu. Prieš baigdamas aš dar norėčiau e, paminėti keletą bendrų iššūkių susijusių su visu regionu. Turiu pradėti nuo teisinės valstybės principų, tai yra viena iš esminių ES vertybių. Bet tai tebelieka problema pietričių Europoje, ypač e, jeigu galvosime apie teismų reformas, kovą su korupcija ir organizuoto nusikalstamumu. Vyksta labai daug darbo ir komisija toliau naudos bendrijos priemonės, kokias tik gali, tam, kad padėtų šioms šalims kovoti su korupcija ir nusikalstamumu. Tai yra didžiausias prioritetas ir mes tą jau žinome iš ankstesnių plėtros etapų. Antras dalykas ir dėje, pasakyčiau, e, žodžio laisvė, spaudos laisvė tebe lieka kai kuriuose regiono šalyse e, rimta problema ir ją reikia kuo skubiau spręsti ir rimtai spręsti. Pavyzdžiui, mes visuomet aiškiai Turkijai sakėme, kad minties, žodžio ir spaudos laisvė yra pagrindinės vertybės bet kurioje atviroje ir demokratinėje visuomenėje. Tai yra būtinos sąlygos ES narystiai. Ta pati galima pasakyti apie religinės laisvės, moterų teisės, mažumų teisės ir profsąjungų teisės. Platesnėme strateginėme kontekste Turkija vaidina esminį vaidmenį regioninėme saugume, pavyzdžiui, e, artimųjų rytų, pietų Kaukazo regionuose, užtikrinant e, energetikos e, išteklių tiekimo saugumą ir skatinant dialogą tarp civilizacijų. Tai yra svarbiausios priežastys, kodėl mes pirmiausia e, pradėjome stojimo procesą su Turkija. Aš sveikinu e, santykių su Armenija e, normalizavimą, tai yra istorinis žingsnis ir ES sveikina jį kaip indėlį stabilizuojant e, regioną ir įtvirtinant taiką. Aš taip pat sveikinu, kad demokratiškai buvo nutarta spręsti kurdų klausimą, pradedant plačias konsultacijas ir taikant konkrečias priemonės. Mes tikimės, kad Turkija užtikrins, e, jog pat Tildomas protokolas dėl asociacijos sutarimo, taip vadinamas Ankaros susitarimas 63 metų, bus e, įgyvendinamas nediskriminaciniu pagrindu Taip pat tikimės, kad e, Turkija padarys pažangos, e, normalizuodama savo santykius su Kipro Respublika. Mes raginame e, abiejų Kipro bendruomenių vadovus e, sėkmingai baigti dėrybas ir tą padaryti kaip galima greičiau. Taip pat raginame Turkiją prisidėti konkrečiai prie Kipro problemos sprendimo. Kita ilgalaikė regiono problema yra dvišaliai santykiai. Komisija mano, kad dvišaliai ginčiai turi būti sprendžiami atitinkamų šalių ir neturėtų stabdyti e, stojimo į ES proceso. Regioninis bendradarbiavimas pietryčių Europoje pagerėjo šiais metais ir tai buvo vienas iš mūsų prioritetų. Regiono šalis vis e, labiau tampa regioninio bendradarbiavimo savininkėmis, lyderėmis, nepriklausomai nuo to, ar tai politinis, ar prekybinis, ekonominis bendradarbiavimas. E, kalbama apie pietų centrinės Europos prekybos sutartį, tačiau regionių struktūrų veiksmingumas ir dar turi būti pagerintas. Egzistuoja nesurimai dėl Kosovo, tačiau jie neturėtų trukdyti regioniam bendradarbiavimui. Pirmininkė, gerbimiai nariai, kolegos, aš norėčiau baigti pabrėždamas tai, kad plėtros politika išlieka ES strateginiu interesu. Ji padeda mums siekti įtakoti procesus už mūsų dabartinių sienų ir e, užtikrinti stabilumą sunkiais laikais. Mūsų stabilizacijos politika e, kartais vadinama plėtra 2, plėtros įrankiu ir turi labai daug įtakos ES užsienio politikai, mūsų pasauliniam vaidmeniui. Kitaip tariant, mūsų e, patikimumui kaip pasauliniam veikėjui. Tai, tai yra labai susijęs su mūsų galimybėmis įtakoti kaimynės, o tą galime padaryti per plėtros politiką. Yra aišku, kad ES transformacinė gale yra didžiausia e, mūsų kaiminėse pietų ir rytų Europoje. E, Europos gyvenimo būdas, pagrįstas demokratija, svarbiausiamis laisvėmis, mūsų E, švelnios e, priemonės yra varomoji reformų jėga. Mes iš tikrųjų galime ten padėti įdėkti pokyčius. E, iš tikrųjų reikia neapsiriboti tik tai techninėmis pažangos ataskaitų detalėmis. Reikia galvoti apie tikrąją istoriją, kurią galime papasakoti. Pietričių Europa, rytų kaiminystė ir Europos, Sąjungos, Europos Viduržėmio jūros sąjunga turi tapti vienas iš mūsų prioritetų. Mes turime galvoti apie ryšius e, su artimaisiais rytais, Iranu, stabilumu Pietų Kaukaze. Ir e, mes negalime išspręsti visų ten esančių problemų vieni. Mums reikia partnerių pietryčių Europoje. Gerbiami draugai, Tai yra geriausias būdas įdėkti pokyčius taikos ir saugumo laisvės demokratijos vardan. Tai yra mūsų esminės vertybės. Aišku, mes tiekėme labai daug, bet tai yra labai prasminga misija ir tikiuosi, kad Europos parlamentas ir toliau vaidins esminį vaidmenį įgyvendinant šiuos siekius. Labai ačiū. Grazie komisarijai, su interventė stato. Dėkuoju komisijos nariui už labai išsame ir įdomią kalbą. Jūsų pasisakymas buvo toks ilgas, kad aš turėjau apriboti kalbėtojų sąrašą. Dabar Mano sąraše yra 26 kalbėtojai. Mes turime sutrumpinti kiekvienam kalbėtojui skirtą laiką iki pusantros minutės. Ir pirmiausia, žodį suteiksime pranešėjų atsakingam už mūsų santykius su šalimis kandidatėmis. Tai yra Doris Pak, ji yra atsakinga už Bosniją. Dėkuoju, komisarė, už jūsų žodžius. Jūs minėjote Makedoniją. Ir man įdomu būtų jūs sužinoti, ar Skopija iš tikrųjų suprato tai, ką mes norime pasakyti, lygiai taip pat kaip ir Atenai jį suprato. Nes puikiai suprantame, kad mes nieko negalėsime daryti su Makedonija tol, kol Graikija nepritars mūsų veiksmams. Taigi reikėtų paraginti Graikiją suvokti, kad būtum, turime pradėti dėrybas su Makedonija. Per kelias kitas dienas turėsime tą problemą spręsti. Tik komisija gali spręsti šią problemą, pasakydama, kad iki kitų metų vidurio Albanija, Makedonija ir Bosnija ir Hercegovina turėtų būti trauktos į e, bevizirių sistemą. Nieko apie Kroatiją negaliu pasakyti. Atrodo, kad įžengė teisingų kelių. Bosnija ir Hercegovina. Galime tik tai stebėtis tuo, kad įvykiai klostosi labai greitai, tačiau neaišku, kokia linkme. Ir panašu, kad e, jų kryptis nėra teisinga. Jie remiasi susitarimu, kurį kartais la, la, gan įvairiai traktuoja. Aš stebiuosi, kad jūs visiškai nekalbėjote apie Albaniją, kuri padarė didžiulę pažangą, kuri turi stabilę vyriausybę ir kuri žengia teisingų kelių. Dėkuoju. Puiku. Taigi, siūlyčiau neužduoti daugiau nei du klausimus. Pone Woman Reutin. Ačiū pirmininkė. Kadangi mano kolegija ir gera bičiulė Doris Pak paminėjo daugybę šalių, aš kalbėsiu tik apie Turkiją. Komisija ir komisijos narys ponas Reinės labai kritiškai vertina Turkiją. Be to mane nustebino ir tai, kad kad kartais pamirštama apie tai, kad priimdami šalis į ES turime taikyti tos pačius kriterijus. Ir svarbiausias kriterijus yra teisės viršinybės principas. Turkija pati privalantis veiksmų tam, kad įtvirtintų šį principą. Nes puiku yra, kai šalis klesti, tačiau kam reikalingas toks klėstėjimas, jei šalyje negerbiami yra įstatymai. Komisijos narys pasakė, kad jis tikisi, kad bus taikomas protokolas Tai turi būti paminėta ataskaitoje. Taigi, man įdomu sužinoti, ką tai reiškia. Ar jūs norite, kad būtų vykdoma tai, kas yra įrašyta protokole, ar jūs norite, kad būtų vykdoma tai, apie ką jūs kalbate savo ataskaitoje? Teisingumas, jūs paminėjote savo ataskaitoje, kad pažangos teisingumos rytyje esama, tačiau nepakankamai. Taigi, man įdomu, dabar vykdomų reformų pakaks ateityje padėčiai keisti. Prašyčiau neviršyti jums skirto laiko. Makedonija toliau. Tala. Ačiū pirmininkė, ačiū ir komisijos nariui už jo darbą ir už drąsą santykiuose su E, Makedonija ir už e, drąsą rekomenduoju pradėti dėrybas dėl e, stojimo su Makedonija. Vakar Skopijos centre buvo įvyko didžiulė šventė, kurios metu buvo švenčiam, švenčiamos komisijos rekomendacijos. Kaip jums atrodo, ar taryba pritartų šiam jūsų sprendimui. Ir ar jums netrodo, kad nesiniai Graikijoje įvykę rinkimai suteikė mums naujų galimybių? Ponas Papandrėvo sugrįžo į vyriausybę ir jis, kaip žinia, buvo Tesalonikų proceso kūrėjas 2003, 2003 metais. Aš klausiausi Makedonijos ministro pirmininko kalbos prieš keletą dienų ir, ir jis buvo labai optimistiškas. Jis paskelbė uh, spalio 11 nacionalinę šventę, valstybingumo dieną ir kalbėjo apie tai, kad uh, ir toliau sieks pažangos ar, kaip Jums atrodo, galima būtų šitą šią šalį prilyginti Slovenijai ir Kroatijai? Dėkoju, ponas Kačin, apie Serbiją. Ačiū pirmininkė, komisarė, aš norėčiau pasveikinti Jūs su tuo, ką Jums pavyko pasiekti. Jūs kalbate apie Bosniją ir Hercegoviną, sako komisaras. Iš pradžių kalbėsiu apie Bosniją ir Hercegoviną, o po to Paminėsiu kitas e, Vakarų Balkanų šalis bei Turkiją. Norėčiau pabrėžti, kad puiku, kad jūs visą laikę esat pozityviai nusiteikęs. Tai yra labai svarbu ir labai svarbu ne vien Vakarų Balkanų šalims, bet ir apskritai visame pasaulyje. Taigi, pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūs su to, kad jūs paskelbėte apie tai, jog siekiame pradėti dėrybas dėl vizų, vizų palengvin, režimo palengvinimo Kosovui. Ir aš norėčiau paraginti jūs ne vien pradėti šią iniciatyvą, bet ir ją tikrai įgyvendinti. Jūs pabandėt mane provokuoti, paminėdamas Bosniją ir Hercegoviną. Iš tikrųjų, šios šalies vyriausybė e, yra tikra problema. Ir jūs kalbėjote apie dvišalius santykius ir tai būtinybę spręsti dvišalius konfliktus ir ypač pasienio konfliktus. Norėčiau Jums priminti, kad Bosnija ir Hercegovina neturi jokių pasienio konfliktų. Yra tam tikrų nesutarimų, bet ar galime tikėtis, kad dabartinė vyriausybė juos spręs? Dėkuoju ponui Kačinui. Lunašek, nešėja atsakinga už Kosovą. Ačiū pirminkė. Komisarė, pirmiausia, norėčiau, kaip ir kiti kolegos, pasakyti, kad labai džiaugiuosi tuo, kad jūs dar kartą išriškinot Europinės integracijos perspektyvą visoms Balkanų šalims, nes kai kurios iš jų tuo abejoja. Tai yra labai svarbu. Toliau, kadangi esu atsakinga už Kosovą, Labai žiūgiuosi, kad dabar kalbama ir apie tai, kad Kosovui gali būti taikomas palengvintas vizų režimas. Tačiau man įdomu būtų sužinoti, kada galima tikėtis šio, šio režimo taikymo, nes Kosovo žmonės to laukia. Taigi mano klausimas, kada? Toliau. Romų gyventojai Kosove Savo ataskaitoje jūs paminėjote, kad problemų dar esame nemažai. Mes žinome, kad dabar deramasi dėl readmisijos susitarimų su visomis valstybėmis narėmis. Ir aš norėčiau jūsų, jūsų paklausti, ar jūs e, raginat valstybės narės nesiū, neišsiųsti Romų į Kosovą, nes toje šalyje jų laukia daugybė visokiausių nemalonumų. Ir dabar nėra tinkamas laikas užsimti uh, e, riedmisiją. Ir mano kolega kalbėjo apie europinių standartų taikymą. Ar galite mane patikinti, kad hidroelektrinėms bus taikom, taikomi europiniai standartai, ilisų uh, e, hidroelektrinė ypatingai? Lunaček atsakingas už pietričių Europos šali, šalis. Dėkoju pirmininkai ir dėkoju ponu Reinui už jo ataskaitą. Pritariu kolegoms, kurie džiaugiasi tuo, kad gauname vis daugiau gerų žinių iš Vakarų Balkanų regiono ir iš skirų jo šalių. Be to, Jūs paminėjote, kad būtų puiku, jei Europos parlamentas galėtų pasinaudoti dabartinėmis aplinkybėmis ir sustiprintų savo buvimą regione, savo dalyvavimą jo reikaluose bei bendradarbiavimą su regiono šalimis. Aš norėčiau jūsų paklausti, kokio pobūdžio tai galėtų būti bendradarbiavimas tam, kad mes realiai galėtume prisidėti prie tolesnės regiono pažangos. Dėkuoju. Panas Tanok, jūs e, paprašėte žodžių šiek tiek vėliau, bet vis tiek jums sutiksiu žodį. Tai porą žodžių aš e, norėčiau pasidžiaugti tuo, kas buvo pasakyta apie Jotkalnyje, nes iš tikrųjų pažangos šioje šalyje yra nemažai. Komisija uždavė Jotkalnyjos vyriausybei daugiau nei 2000 klausimų. Ir e, jiems reikia dėti dabar didžiulės pastangas tam, kad jie e, įvykdytų visus reikalavimus. E, šios, ši šalis e, labai intensyviai kovoja su organizuotu nusikalstumu, korupcija bei kitomis bėdomis. Viena iš problemų, kuri tebe lieka, tai yra stabilumo ir asociacijos susitarimo ratifikavimą kai kurioje vienoje šalyje, tai yra mano šalyje, Junktinėje karalystėje. Ši, uh, Junktinė karalystė dar neratifikavo šio, uh, šios sutarties ir būtent dėl to kyla problemų taryboje. Jatkalnyje sugebėjo įsispirti dabartiniai e, finansiniai kriziai, tai yra maža šalis, jos ekonomika daugiausia priklauso nuo turizmo bei uh, E, vienos dviejų gamyklų, kurios be abejo nukentėjo nuo krizės. Ir norėčiau paraginti Jūs galvoti e, apie tai, kaip galima būtų kuo skubiau pradėti taikyti Jotkalnyjai be vizų režimą, kadangi ši šalis iš tikrųjų labai sparčiai išduoda biometrinius pasus bei vykdo kitus reikalavimus. Pirmininkas, e, dėkoju ponui Tenakui. Bėgsime pirmąjį klausimų raundą ir sutikiu žodį komisijos nariui, kad jis atsakytų į visus pateiktus klausimus. Thank you, thank you, Chairman, uh, and, uh, thank you for this, uh... Ačiū pirmininkė ir dėkoju už labai įdomius klausimus, aktualius klausimus. Pirmiausia, norėčiau atsakyti į Doris Pak klausimą. Jį kalbėjo apie Skopiją, ir apie tai, ar atėnai suprato mūsų siunčiamą signalą. Rekomenduodami pradėti dėrybas dėl stojimo su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija, pirmiausia buvo skirtos tam, kad mes paragintume Skopiją toliau vykdyti demokratinės ir ekonominės reformas siekiant realių rezultatų bei tuo pačiu šios rekomendacijos buvo skirtos tam, kad paragintume Makedoniją pozityvę dvasę spręsti problemas su, kaminimi, su, problemas su kaminė šalimi. jau 15 metų. Nemets e, iš jungtinių tautų pusės e, sprendžia šalies pavadinimo klausimą. Mes jo visiškai pasitikime. Vasaros pabaigoje, rudens pradžioje jis buvo nusiteikęs optimistiškai. Ir jis tikė, kad e, kai pasibaigs rinkimų kampanijos abiejose šalise, kai, vasira, kai a, bus suformuotos naujos vyriausybės, atsiras nauja galimybė iš naujo pažvelgti į šį klausimą ir pagaliau jį spręsti po 18 metų. Taryboje be abejo būtina užtikrinti visų šalių pritarimą tam, kad mes pradėtume dėrybas su bet kokia šalimi. Turime visi tai aiškiai suvokti. Mes suprantame, kad labai svarbu yra palaikyti gerus kaiminius santykius, o tam būtina įspręsti pavadinimo problemą. Ir aš tikiuosi, kad Skopija suprato šį mūsų signalą. Toliau. Vizų klausimas. Aš Jums pritariu ir manau, kad e, kai šalis, šiuo atveju Albanija ir Bosnija Hercegovina, įvykdys keliamus e, kriterijus, reikalavimus, tuomet mes galėsime panaikinti e, vizas šių, vizų reikalavimą šių šalių piliečiams. Mes bendradarbiaujam su komisijos vicepirmininku Žako Baro šiuo klausimu ir aš esu jam labai dėkingas už pagalbą siekiant panaikinti vizas Vakarų Balkanų šalims. Ir dėkoju Europos parlamentui už jūsų paramą. Galėčiau apibūdinti mūsų veiksmus Bosnijoje ir Hercegovinoje kaip uh, kaip gan sėkmingus. JAV, Europos Sąjunga aukščiausių lygmenių dalyvauja šioje šalyje. Taryba, komisija ir iš JAV pusės Jim Steinberg bei uh, per prezidentą pono Obama bei Hillary Clinton siekime palengvinti šios šalies kelią e, transatlantinės integracijos link. Jūs kalbėjote apie teisės viršinybės principo e, bei pagrindinių laisvių įtvirtinimo svarbą Turkijoje. Visiškai jums pritariu. Aš manau, kad mes turime reikalauti, kad reformos būtų uh, sustiprintos, tęsiamos, ypatingai e, profsąjungų bei mažumų teisų sritise. Papildomas protokolas, kurį jūs paminėjote. Tai labai svarbus klausimas. Reikia sugrįžti prie originalaus teksto. Po labai intensyvių diskusijų komisijoje vakar mes nusprendėme, kad Turkija privalo besąlygiškai vykdyti papildomą protokolą bei siekti normalizuoti santykius su Kipro Respublika. ES stebės padėti bei pažangą. Atsižvelgiant į 2005 m. rugsėjo 20 pirmos dienos e, deklaraciją bei 2006 metų gruodžio mėnesio Europo vadovų tarybos išvadas. Be to, e, Europos vadovų taryba ir praeitais metais yra pareiškusi, kad Kipro problemos sprendimas yra būtina stojimo sąlyga ponas Papandrėjau, ponas Grajeski bei kiti minėjo šią problemą ir būtent todėl aš sakau, kad mes dabar turime unikalią galimybę spręsti šį klausimą. Komisija nenori užsimti tarpininkavimu, kadangi šį darbą jau labai kompetentingai atlieka uh, jungtinių tautų atstovas ponas Nimitz. Ponas Kačinas kalbėjo apie Kosovą bei bevizį režimą. Dėkuoju Jums už Jūsų paramą. Šiuo klausimu aš atsakiau jau į pastabas apie Bosniją Hercegoviną. Iš tikrųjų, mums reikia, kad pietryčių Europoje tvyrotų pasitikėjimo, optimizmo dvasia. Ir iš tikrųjų mums dirbant e, mūsų darbą reikia būti optimistais. Panas Lunačiek kalbėjo apie Kosovą. Man atrodo, kad aš jau atsakiau į jūsų klausimą. Dabar Romų bendruomenės atstovai. Tai yra labai opus klausimas. Suprantu jūsų susirūpinimą, tačiau šį klausimą pirmiausia turės spręsti valstybės narės bei komisijos narys atsakingas už teisingumą, laisvę bei saugumą. Aš negaliu komentuoti šio klausimo, kadangi jis nėra priskirtas mano kompetencijai. Ir jūs visiškai teisingai kalbėjote apie elektrinės. Ponas Tanokas kalbėjo apie Jotkalnyje. Aš pritariu jūsų nuomoniai, iš tikrųjų Jotkalnyje yra sėkmės pavyzdys Vakarų Balkanuose. Be abejo, dar būtina stiprinti administracinius gebėjimus bei kovoti su korupcija. Tačiau matome, kad e, ši šalis deda visas pastangas, kad e, galėtų tinkamai e, vykdyti savo įsipareigojimus Europai. Sekundo. Ačiū komisarė. Dabar perėsime prie antro klausimų etapo. Ponas Kasulydis. Pone komisarė, kasmet komisija pateikia ataskaitą apie tą patį. Turkija neišplėtė Ankaros protokolo, nenormalizavo e, santykių su Kipro Respublika, o kasmet komisija Turkija ragina tą padaryti. O Turkija kasmet sako, ji to nedarys. Klausimas yra, kas tada? Viskas kaip visada? Kas nustato darybų su Turkija sąlygas? Turkija ar Europos Sąjunga? Ačiū, ponia Kasulidė. Ponas Hautas, pusantros minutės. Ačiū, ačiū už bendradarbiavimą su mūsų komitetu. Ir ne tik e, suomių socialdemokratai ar socialdemokratai apskritai linkiu Jums sėkmės. Kaip šešėlinis pranešėjas kartu su kolegė dėl Turkijos e, pakalbėsiu apie tik apie tai. Jūs e, paminėjote daug pažangos dėl Armenijos klausimų, dėl teismų reformos, dėl konstitucinius reformos. Ir man atrodo, kad jūs teisingai paminėjote, kad e, mažėja teismuose bylų dėl žodžio laisvės. Turiu tris klausimus. Dėl kurdų klausimų. Pritariu tam, ką jūs sakėte. Turkijos žmonės man vis dar sako, kad tai yra labai svarbu Europai, tai yra labai svarbus klausimas ir norėčiau išgirsti jūsų atsakymą. Antra, dėl Ankaros protokolo. Išklausiau jūsų atsakymo, kaip jūs numatote spręsti šį klausimą taryboje. Ir ar pritarėte, kad problema yra ne tik su vyriausybė ar e, partijomis, bet ir su viešaja nuomonė. Ir kaip planuojate spręsti šią problemą? ar kitų metų ataskaitoje bus kalbama ne tik apie valdančiąją partiją, bet ir apie pozicinės partijas, nes opozicinės partijos atstovas buvo Europoje šiemet ir pateikė pozityvių pareiškimų. Ačiū, ponė Hautai. Ponas Lamsdorfas, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti komisarui už aišku pareiškimą apie e, žodžio laisvę Turkiją. Liberalų ir demokratų frakcijai tai yra Kopenhagos sutarties nedarybinės klausimas. Dėl jo negalima dėrėtis. Šis klausimas uh, susijęs su tuo, kas pasakyta ataskaitoje. Kalbant apie Kroatiją ir Sloveniją, ką galima pasimokyti iš šio proceso ateičiai, turint galvoje ir e, bendrąją saugumo ir gynybos politiką, bet taip pat ir kalbant apie kaiminystės politiką ir Rusiją. Ir pagaliau norėčiau išgirsti Jūsų, na, jūs, jūs sakėte, kad e, siūlote pradėti darybą su Makedonija. Tose šalyse yra daug entuzijazmo, kalbant apie narystę Europos Sąjungoje. Tačiau mums reikia dar aptarti daug išlikusių klausimų, kaip bus įsigaliojęs Lisbono sutračiai. Toliau ponas Lamsdorf. Ačiū ponė Lamsdorfai, toliau ponė Fliotr. Ačiū, kaip ir ponė Omen Reuten. Aš norėčiau, kad kalbėtumėte apie ataskaitą, o nepaskaitytumėte, kas ten parašyta. Man atrodo, kad kai kas per daug atsargiai pasakyta, kai kurios reformos dar nebaigtos, mes turime reikalauti, kad jos būtų įgyvendintos veiksmingai, tačiau kai kurios tų reformų ir politinių iniciatyvų, kurios yra labai drąsios, buvo pradėtos tik šiemet. Ir joms, e, joms reikėtų paremti iš ES pusėje. Aš kalbu apie Armenijos ir Turkijos protokolo pasirašymą, abiems pusėms yra sunku, viskas dar toli gražu nesibaigė, mums reikia jiems padėti. Taip pat reikia kalbėti apie demokratizacijos proceso pradžią, stengiantis išspręsti kurdų klausimą. Tas klausimas yra gyvybiškai svarbus, turime čia taip pat šiam procesui padėti. Ir noriu paklausti, Ar manote, kad yra dar kitų iniciatyvų, kurių galėtų imtis ES, kaip sakė ponas Havitas, nes tai yra svarbu labai demokratijos ir pilietinių laisvių e, ateičiai Turkijoje. Ačiū, ponė Flotr. Toliau pusantros minutės suteikiu ponui Adžigijogu. Ačiū. Komisaras Renas, žinoma, deda daug pastangų savo darbe. E, dėl Turkijos čia buvo sakyta, kad buvo tikėtasi, jog Turkija jau bus įvykdžiusi savo įsipareigojimus, tačiau tuos įsipareigojimus turi vykdyti abi pusės. Man atrodo, tai yra labai aišku. Taip sakoma jūsų ataskaitoje. Kalbu apie aštuntąjį skyrių. Čia sakoma, kad reikia pateikti pasiūlymų dėl to, kad Turkija dar neįvykdė protokolo. Noriu pasakyti. kad e, prieš Turkijos valdančiąją partiją buvo iškelta byla e, ir tai turėjo finansinių pasiekmių. Kaip tai gali atitikti įstatymo viršinybės principus? kokia yra komisijos nuomonė šio klausimu. Ačiū dabar ponas Belderis, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Kaip Izraelio delegacijos parlamente pirmininkas, aš esu susirūpinęs santykiais tarp Turkijos ir Izraelio, todėl norėčiau paklausti komisijos nario papasakoti daugiau apie 28-ojo ataskaitos puslapio turinį, kur kalbama apie Turkijos griežtą reakciją į gazos krizę. Tam ši dalis yra labai trumpa, tačiau atrodo, kad yra nepaminėti labai svarbus įvykiai svarbus ekscesai, niekas nemini fakto, kad Turkijos vyriausybė ir ponas Erdoganas yra už tai atsakingi. Turime labai atidžiai stebėti antisemitizmo apraiškas ir apie tai turi būti informuojamas ir parlamentas. Žinote, kad Turkite, Turkija nori atlikti vidurinių, vidurio rytų e, tarpininko vaidmenį, to, todėl tokie ekscesai e, nepadeda. Kitas klausimas yra susijęs su krikščionių savanoriais ir socialinėmis organizacijomis Turkijoje. Tikiuosi, kad pakalbėsite ir apie tai. Ačiū, ponia Belderi. Padarysiu išimti ir suteiksiu dar žodį dviem EPP ir socialistų koordinatoriams vėliau, nors jau kalbėtojų sąrašą ir buvau e, uždaręs. Dabar ponas Brokas, pusantros minutės. Pirmininkė, papildomas klausimas. Komisijos narys sakė, kad 2005 metų sprendimai e, tai yra tarybos ir komisijos sprendimai turi būti taikomi. Tačiau 2009 metų pabaigoje baigėsi terminas, kuris buvo numatytas tuo met. Liko tik tai kokios aštuonios savaitės iki kalėdų. Taigi, kas planuojame vėliau? Man atrodo, potencialiai tai yra labai įdomus klausimas. Ačiū, ponia Brokai. Ponas Vyginenas. Ačiū, ponė Libertinė. Pone Renai. Buvo malonu išklausyti jūsų žanginės kalbos, nes galime iš jūsų veiklos pasimokyti vieno dalyko. Tai yra apskritai iš plėtros politikos, kad plėtra sėkminga būna tada, jeigu uh, kandidat, šalise kandidatėse sutariama ir kaip plėtros politika nėra vidinių politinių kovų dalis tiek čia šitame parlamente ir valstybėse narėse. Galiu išdėstyti savo nuomonę, kad po to, kai Lisabono sutartis bus e, ratifikuota galutinai, ateis geresnės dienos ir plėtros politikai, nes tuomet turėsime institucinį lankstumą, kad galėtume tęsti šį darbą. Taip pat labai svarbu suteikti vilties šalims kandidatėms, kad ES iš tikrųjų dabar galės priimti naujas narės, o ne tik apie tai kalbėti. Taip pat Malonu, kad vizų liberalizavimas pasistumėjo priekį, nes tai yra labai didelė motivacija regiono žmonėms toliau tęsti darbą. Vienas bendras klausimas. Kaip Jūs vertinate, ar galima dabar sakyti, kad, kad šalis kandidatės e, pasistumė arčiau prie reikalavimų vykdymo palyginti su situacija prieš metus ir ką prognozuotumėte per artimiausius penkerius metus. Ir vienas klausimas dėl Turkijos. Ką manote apie mišrius signalus, kuriuos Turkija gaunate iš Europo, gauna iš ES pusės? Malonu, kad pasirašytas sustarimas tarp Turkijos ir Armenijos, tačiau kaip jūs vertinate tai, kad kad jis pasirašytas e, šalyje, kuri nėra ES narė. O pirminink, pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Toliau ponas Vaigelt. Pirmiausia, noriu pasakyti Jums komplimentą. Komisijos nariai Renai už tolerantišką, kūrybišką ir labai taikų būdą problemams spręsti. Per visą savo darbo laiką turbūt supratote, kad nacionalizmo problemos e, sukelia visas problemas pietričių Europoje. Ir galbūt ES užduotis yra spręsti šį klausimą ir ateityje, daugiau darbuotis su jaunaja karta. Norėčiau pasakyti Jums komplimentą už tą ataskaitos dalį, kur atveriamas kelias Makedonijai pradėti darybas. Manau, kad reikės daug geros valios, kad būtų išspręsta pavadinimo problema Noriu pasakyti, kad mes esame patenkinti, Aldės vardu galiu pasakyti, kad esame patenkinti, jog darybos su Kroatija, su Kroatija įgauna normalų tempą, tačiau turėš, norėčiau pabrėžti tris likusias problemas. Viena yra serbų gyventojų grįžimas, kita yra nusikalstamumas ir paskutinis e, yra klausimas dėl sienų su kaiminėmis šalimis. Dėl Jotkalnyjos atviras klausimas yra nus, organizuoto nusikalstamumo problema ir spaudimas žiniasklaidai. Labai ačiū. Ačiū, ponia Vaigelį. Baigiame antrą pasisakiusių ar klausimų etapą, dar suteikdami kolegijai Koper žodį. Ačiū, ponia pirminkė, komisijos nariai, ačiū Jums už atliktą darbą. Trumpos pastabos. E, rinkimai Graikijoje ir Papandrėjos grįžimas į valdžią e, galbūt suteikia vilčių, kad bus ir toliau plėtojama Salonikų darbo tvarkė ir galbūt bus žengta į priekį. Nauja vyriausybė pasiryžusi tęsti darybas, tačiau reikia, kad abi pusės būtų pasirengusios tai darytų, kad būtų rastas sprendimas. Ir komisija iš tikrųjų galėtų padėti, nes yra akivaizdu, kad klausimas sprendimas yra e, iš anksnė sąlyga Graikijai. Grai, iš Graikijos pusės. Dėl Turkijos. Malonu, kad Turkija sutiko grįžti prie darybų stalo dėl readmisijos susitarimo Tačiau turiu pasakyti, jog esu nusivylusi, kad nekalbam apie tai, kad ta šalis nevykdo dvišalio sustarimo su Turkija dėl readmisijos, kuris pasirašytas 2002 metais. Tai sukelia problemų ne tik Graikijai, bet ir Europos Sąjungai. Taigi, ką Jūs manote dėl Turkijos įsipareigojimų gyveninti šį susitarimą? Ir trumpa pastaba dėl Serbijos. Pozityvų yra tai, kad viena šalis tarpinio susidarimo vykdymas paminėtas ataskaitoje, tačiau žinome, kad taryba nesutinka, kad būtų paminėta, tai e, jos e, išvados e, gruodžio mėnesį ir ar norėtume, kad tai būtų. Dabar pasisakė visi kuriam bus teiktas žodis per antrąjį ratą, o paprašysiu komisijos narę atsakyti. Dėkuoju Jums už klausimus, pabandysiu juos sugrupuoti, kad galėčiau kalbėti glaučiau. Pirmiausia, klausimas dėl Ankaros protokolo Ponas Kasulydis apie tai klausė, ponas Hatsičiočių ir ponas Brokas. Taip pat kiti nariai jį minėjo. Mes labai daug dėmesio skiriame šiam klausimui. dirbame pagal 2006 metų vadovų tarybos išvadas. Reikia prisiminti, kad esame sustabdę aštuonis darybinius skyrius. Darybose su Turkijoje aštuonis, aštuonis svarbius e, skyrius iš 35 dėl ekonominių ryšių, žemės ūkio, transporto ir panašiai. Taip atsitiko dėl to, kad Turkija nesilaikė, nevykdė Ankaros protokolo. E, žinome, kad e, atitinkama valstybė narė blokuoja penkis skyrius, kita valstybė narė dar keletą skyrių blokuoja. Ir tai yra daroma dėl dvišalių priežasčių arba priežasčių, dėl kurių su ES nėra kalbėta. Mes turime kriterijus, e, kada pradėti ir baigti darybas dėl kitų skyrių. Jeigu viskas vyks kaip e, dabar yra, tai nebeliks tų dėrybinių skyrių, kuriuos dar galime nagrinėti. Mūsų kaip komisijos institucinis vaidmuo yra pateikti faktinį ir objektyvų vertinimą. Mes tą esame jau darę ir aiškiai esame mm, kritikavę Turkiją už tai, kad nevykdo e, visiškai Ankaros protokolo. O taryba turi padaryti išvadas ir priimti atitinkamus sprendimus. Taryba e, gruodį svarstys šį klausimą. Ir noriu pasakyti, kad 2006 e, metais e, išvados tarybos buvo suformuluotos gana aiškiai. Aš pats jas rengiau, tai už tai labai gerai prisimenu. Ir ten pasakyta, kad per ateinančius metus taryba ir komisija e, peržiūrės Turkijos pažangą e, vykdant Ankaros protokolą. Per ateinančius metus, per ypač 2007, 2008 ir 2009 metais. Kodėl buvo įrašyti šie metai? Todėl, kad tais metais kai kuriuose valstybėse narise vyko rinkimai vienoje didelėje valstybėje narėje. Pavyzdžiui, šiais metais vyko rinkimai ir užsienio reikalų ministrai norėjo, kad būtų nurodyti metai, bet tai nėra galutinis terminas. E, nes ten tekste sakoma per ateinančius metus, konkrečiai 7, 8, 9 metais. Mes pabrėžėme kaip svarbu Turkijai įgyvendinti Ankaros protokolą. Tai yra Turkijos prievolė. Ir už tai mes raginame Turkiją imti šio klausimo, apie tai kalbame savo strategijos išvadose ir pažangos ataskaitoje. Tai bus labai svarbi pasitikėjimo stiprinimo priemonė. Uh, kuri galėtų galiausiai padėti spręsti Kipro problemą ir užtikrinti jo susivienimą, kad Kipras galėtų tapti, kaip ir kitos uh, ES valstybės narės, gyventų taikiai ir būtų suvienyta. Aš uh, daug laiko uh, skyriau Turkiją, apsilankiau Turkijoje, taip pat apsilankiau e, sienos perėjimo punktą Čarlį, kadangi tai taip pat yra labai svarbus elementas Europos susivienimo procesuose. Mes Turkijos prašome e, čia imtis atitinkamų priemonių. Toliau kurdų klausimas. Tai yra vienas iš esminių šių metų ataskaitos dalykų ir vienas svarbiausių dalykų Turkijos vidaus politikoje. Jūs galbūt, galbūt esate pastebėję, kad Turkija labai gerai žino, ką mes galvojame. Šioje srityje mes raginame, kad kultūrinės ir kalbinės teisės visiems turkų e, kilmės piliečiams būtų pripažintos, įskaitant e, kurdus. Tai yra jau senas mūsų reikalavimas. Tačiau Per pastarosius porą mėnesių e, ne viskas vyko taip, kaip mes norėtume. Nors yra pasiekta pažangos ir mes skatiname Turkiją e, dirbti toliau, mes ją pagyrėme už pastangas. Žinome, kad yra e, kanalas televizijos atidarytas, kuris visą parą transliuoja žinias kurdų kalba. Tai yra labai pozityvus žingsnis ir mes e, laukiame tolesnių politinių iniciatyvų, kurios yra pagrystos plačiomis dabar vykstančiamis konsultacijomis. Mes taip pat norime, kad kultūrinės teisės būtų įtvirtintos švietimo sityje, tai labai svarbu, ir e, naudojantis viešosiomis paslaugomis. Ataskaitoje kalbame apie tai, kad Turkija turėtų užtikrinti kultūrinę įvairovę ir e, gerbtų mažumų teisės visų piliečių apsaugą užtikrintų pagal Europos žmogaus teisų konvenciją, taip pat tautinių mažumų apsaugos konvenciją. Ponas Auvitas kalbėjo apie Turkijos Armenijos santykius. Iš dalies į tą klausimą jau atsakiau, kai kalbėjau apie santykių normalizavimą. Manau, svarbu paminėti e, Turkijos intelektualų judėjimą, kuris skatina atsiprašyti e, už. E, armenų žudimus 15 metais praėjusio šimtmečio. Tai yra svarbu, o mūsų svarbiausias signalas yra paraginti imtis nuoširdaus dialogo tarp Turkijos ir Armenijos. Mes labai gerbėme istoriją, norime uh, gerbti tiesą žmonių 15 metais žuvusių atminimą. Šiuos klausimus turi išanalizuoti istorikai, uh, palaikydami atvirą dialogą ir pasiremdami rimtais moksliniais tyrinėjimais. Tai yra susitaikymo proceso dalis. E, labai svarbu pažymėti, kad spaudos laisvė užtikrinama Turkijoje taip dabar, kad jau intelektualai, mokslininkai gali atvirai apie šį klausimą kalbėti ir tai uh, tuos poslinkius palankiai priemė vyriausybė. Reikia galvoti apie žaizdų išsigydymą šalies viduje, Turkijoje ir taip pat apie Turkijos Armenijos santykius. Ponas Lamsdorfas minėjo du dalykus apie tai, ką galime pasimokyti, panaudoti ateityje bendrausios užsienio saugumo politikos srityje ir apie e, sienos klausimą, tar, ginčą tarp Kroatijos ir Slovenijos. Dėl sienos. Maždaug pusmetį nuo praeitos sausio aš labai daug dėrėjausi, labai intensyviai buvau įsitraukęs į darbą tarp Zagrebo ir Liublianos. darbas e, iš pradžių tarsi baigėsi virželio viduryje. Aš buvau pateikęs pasiūlymą dėl arbitražo ir sustarimo arbitraže abiems pusėms. Ir mes jau buvome labai arti susitarimo tuo met, o iš pradžio pozicijos labai skiriasi, kadangi Slovenija ragino uh, imtis politinio susitaikymo priemonių. Prezidento Ahtisario pavardė buvo minima kaip galimo dėrybininko, o Kroatija kalbėjo tik tai apie tarptautinį teisingumo teismą. Tačiau e, ilgainiui nuomonių skirtumas ištirpo, buvo pagalvota apie arbitražą Ir po to, kai aš ten dalyvavau dėrybose, kai tarpininkavau, buvo priimta atitinkami sprendimai. Po to, kaip senaderis e, atsistatydino, ministras pirmininkas pareigas perėmęs ministras pirmininkas e, su Slovenijos ministru pirmininku užsitikrino tam tikrą tarpusavio pasitikėjimą darybose ir paskui mes e, E, sulaukėme palankių sprendimų ir prieš porą savaičių atnaujinome stojimo dėrybas su Kroatija. Dėl ką galime, ką galėsime prisiminti ateityje. Iš tikrųjų, komisijai labai sunku tarpininkauti valstybei nariai ir šaliai kandidačiai. Kandidatė įtarė, kad komisija palaiko valstybę narę Ir reikia pripažinti, kad mes pirmiausia galvojame apie savo valstybės narės ir jas giname. Kita vertus, valstybė nari įtarė, kad bent jau e, komisaras atsakingas už plėtrą palaikys šalį kandidatę. Taigi iš pradžių darybos nebuvo labai vaisingos, bet e, viskas gerai, kas gerai baigėsi ir Aš tikiuosi, kad santykiai tarp Kroatijos ir Slovenijos e, nuo šiol bus tik geri. Dėl pamokų ateičiai bendrojo užsienio ir saugumo politikoje, aš manau, kad tris dalykus mes turėtume prisiminti. Pirmiausia, bendrausios užsienio ir saugumo politikos sukūrimas, e, kaip e, pasakyčiau, pagrindas tos politikos turėtų būti stabilumo tvirtinimas šalyse kaiminėse. Mes turime galvoti apie savo kaiminės, Balkanų, pavyzdžiui, šalis, e, rytų e, dimensiją, viduržėmio jūros regioną, pietričių Europą tam, kad mes e, susikurtume autoritetą svorį kaip pasaulinis veikėjas jeigu mes savo kaiminystėje, savo kieme neužtikrinsime stabilumo, tai kaip mes galime tikėtis, kad mumis pasitikės platesnėme kontekste. Tai tasa, patikimumas, plėtros politikos ir testinumas yra labai svarbus dalykai. Antra pamoka, mes turėtume savo vidaus stiprybės, kaip vidaus rinka, aplinkos saugos teisės aktus, vartotojų apsaugą, e, energetikos teisės aktus, E, perkelti tuos dalykus vidinę jėgą į išorės svertus. Mes dar pakankamai, nepakankamai gerai dirbame perkeldami Europos vertybės, gindami Europos interesus, e, kurdami tarptautinius ekonominius santykius ar politiką. Paminėsiu vieną pavyzdį - energetiką. E, tai vienas iš svarbiausių būsimos komisijos ir parlamento uždavinių. Energetikos, e, po, energetikos politikos srityje mano draugas e, Andrejs Piebalks labai daug nuveikė, tačiau mes turime stiprinti savo pajėgumus ir e, siekti kurti bendrąją rinką šioje srityje, nes tai yra labai svarbu užsitikrinant energijos E, tiekimo saugumą. Mes, aišku, galime tiesti vamzdynus, bet e, svarbiausias dalykas yra bendra rinka ir tarpusavio jungtis tarp ES valstybių. Galiausiai taip pat turėtume kaip geriau pasinaudoti Lisabonos sutartimi ir panaudoti naujas priemonės, kurios yra numatytos koordinuoti, valdyti bendrą užsienio politiką ES Čia aš labai atidžiai išstudijavęs esu Elmaro Broko pranešimą ir labai džiaugiuosi, kad parlamentas aktyviai diskutuoja ir imasi pozicijos šiais klausimais. Manau, kad komisija ir parlamentas laikosi vienu, vieningo požiūrio. Mes turime stiprinti dirbti su val... mūsų užsienio politika, dirbti su valstybėmis narėmis, bet uh, Turime taip pat prisiminti, kad Lisabonos sutartis e, suteikia mums naujų galimybių, plėtojant naujus, tiks, siekiant naujų tikslų ir mes turime e, nepaleisti šios galimybės iš e, rankų. Ačiū. Dabar paskutinis raundas. Dar dešimt norinčių pasisakyti. Sumažinu laiką iki vienos minutės. Dabar ponė Teokoros. Για την Βοσνία είπατε ότι δεν μπορεί ένα προτεκτοράτο να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Kalbėdamas apie Bosniją, jūs paminėjote, kad jungtinių tautų protektoratas negali prisijungti prie ES. Taigi, ką turėtume daryti? kokie yra keliami reikalavimai Turkijai Kipro atžvilgių. Kokia yra konkreti pozicija šiuo klausimu? Ataskaitoje jūs kalbate apie tai, kad neketinama yra nustatyti termino po 2009 metų pabaigos. Kalbama apie tai, kad norime, kad visi žaistų pagal tas pačias taisyklės. Tačiau mes matome, kad šalis yra padalyta į dvi dalis. Ir vienintelis būdas šiai problemai spręsti yra normalizuoti Kipro ir Turkijos santykius. Daug ką norėčiau pasakyti, dėja neturiu tam laiko. Dėkuoju, ponas Kirilov. Ačiū, pirmininkė. Komisarė. Iš tikrųjų, jūs reikėtų pasveikinti parengus šį šią ataskaitą. Iš esmės manau, kad labai svarbu yra nepamiršti bendros perspektyvos ir galvoti apie visą Balkanų e, regioną. Apie Makedoniją puiku, kad jūs rekomenduojate pradėti dėrybas. Kaip pradėsime, tada ir matysime, ką turėtume daryti. Svarbu yra užtikrinti, kad Makedonija suvoktų, kad kai prasidės dėrybos, tuomet bus sustiprinti ta ir jos veiksmų stebėsina. Ir taip pat manau, kad svarbu yra panaikinti vizų režimą Makedonijai, kadangi Makedonai turėtų nu, nuvykti į Graikiją ir Bulgariją ir pamatyti, kad tai nėra priešiška jų atžvilgių nusteikusios šalis, tai nėra vilkai. Uh, Ir kad e, kai kokia nors šalis nori stoti Europos Sąjungai, negražu yra manipuliuoti istoriniai, istoriniais įvykiais ar kurstyti priešiškumą su kaimynais. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau pagalbėti apie ES plėtros proceso patikimumą, tam, kad jis iš tikrųjų būtų patikimas, kad jų galima būtų pasitikėti, reikia, kad e, būtų reikalaujama vykdyti keliamus reikalavimus. Ir šalis, kurios nori įstoti Europos Sąjungą, aiškiai tai įrodytų. Europos parlamentas e, turi pritarti tam, kad kokia nors šalis, šalis prisijungtų prie Europos Sąjungos ir be abejo tam turi pritarti visos valstybės narės. Vienbalsiai. Kaip ir Lisabono sutarties atveju, kai, kai kurios valstybės narės yra priešiškai nusiteikusios šių šalių stojimo atžvilgių. Kaip Jūs sprendžiate šią problemą? Ar apskritai apie tai kalbama? Ar atskirų šalių keliamas susirūpinimas yra svarstomas ar nėra svarstomas komisijoje? Dėkoju. Pane Kornelijus. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad manau, kad yra puiku, kad Graikija nori dabar siekti pažangos ir Makedonijos ir Rupinės integracijos procese. Be abejo, taryba turės priimti galutinį sprendimą. Ar aš teisingai, ponė Reinė, supratau, kad jūs tikitės, kad pavadinimo problema bus spręsta iki tarybos sprendimo ar ne? Ar jūs tikitės, kad taryba vis tiek uh, priims teigiamą sprendimą? Toliau, kiek aš suprantu, daug tikimasi iš dėrybų, tačiau tos dėrybos nėra gerai parengtos. Tai reiškia, kad jos nesuvaidins konstruktyvaus vaidmens. Tai aš kalbėjau apie darybą su Serbija. Dėkuoju, sako pirmininkas. Ir ponas Medlė, paskutinis kalbėtojas. Praeitą savaitę Niderlanduose mane užpuolė rumūnų e, plėšikai. Ką aš turiu apie tai manyti? Jūs, e, komisarė, pritarėt tam, kad Rumunija prisijungtų prie ES ir žiūrėkite, kas dabar vyksta. Ir kągi jūs e, darote, kaip jūs sprendžiate šias problemas? A, jūsgi skatinat tolesnį ES plėtrą. Kodėl Turkija nevykdo mūsų reikalavimų. Kodėl? Tai pirmiausia dėl to, kad tai yra islamiška valstybė. Jūs pernelik naiviai elgėtis. Islamas yra ideologija, kuri nori valdyti žmonių gyvenimą. Bet to yra ir Kipro, Kipro klausimas. Jūs sakėt, kad visi supranta, jog būtina nutraukti okupaciją. Kitą savaitę vyksiu į Ankarą ir Aš su malonumu nuvešiu jūsų laišką Turkijos vyriausybei, kuriame jūs aiškiai pasakysite, kad Turkija privalo iki šių metų pabaigos nutraukti Kipro okupaciją. O jeigu jūs tokio laiško neparašysite, tą padarysiu aš pats. Ačiū. Panas Mavro Nikola. Ačiū pirmininkė. Aš visiškai nepritariu tam, kas ataskaitoje pasakyta apie Turkiją. Visiškai ne, nepritariu. Ypač tam, aš suprantu, kodėl buvo išdėstyti tam tikri istoriniai faktai 7, 8 ir 9 skirsniuose. Kipro problema yra visos Europos problema. O Turkija nenori keisti savo nuomonės turime spręsti Kipro problemą neatidėliodami. O Turkija priešinasi bet kokioms e, dėryboms dėl Kipro statuso keitimo. Visai neseniai turkai tyčia uh, į Kip, uh, Kipre, Kipre įkurdino savo piliečius tam, kad jų turkų gyventojų skaičius Kipre padidėtų iki milijono. Dėkoju. Aš esu iš Niderlandų, tačiau rumūnai manęs niekada nėra užpuolę. Tai čia, kad visiems būtų viskas aišku. Aš norėčiau užduoti klausimą ponui Reinui. Jis sakė, kad jis yra optimistas. O aš manau, kad būtų geriau būti realistu, būtų geriau atsižvelgti į faktus. Turkija nenori ratifikuoti ir vykdyti Ankaros protokolo. Turkijos užsienio reikalų ministras nesiniai lankėsi Niderlanduose ir jis e, pasakė e, interviu Niderlandų dienrašiui bei žmogus teisų institutui, kad jie neketina gyveninti šio protokolo, kadangi Šiaurės uh, Kipro dalis negali būti izoliuojama, kartu jis ir tą pasakė. Mes negalime užmerkti akių ir aš norėčiau jūsų paklausti, ką mes darysime. Ar mes turime išaldyti santykius su Turkija, ar turime imtis kitų, sant, e, kitų veiksmų? Dėkoju, ponas Moniai. Pone Moniai. Ačiū pirmininkė. Komisijos nary, labai svarbu yra siekti tolesnės pažangos dėrybose dėl šalių kandidačių stojimo. Ir džiaugiuosi, kad siekime spręsti opiausius klausimus, pirmiausia, Kosovo problemą. Visi dėrybų skyriai kurie vis dar yra e, atviri, tai yra ir vizų klausimas, e, bei kiti skiriai. Ir ar e, vedant dėrybas du šių skyrių yra atsižvelgiama tarptautinius įsipareigojimus, rinktinių tautų rezoliucija numeris 1244. Ar taip iš tikrųjų yra? Ir pirminkė, beje, jūs turėtumėt pirmenybę E, teikti tikriesiems komiteto nariams, kai sutikėt žodį. Pane Boskut, vienai minutiai. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau paklausti komisijos nario apie Bosniją, kadangi aš esu viena iš pranešėjų socialistų frakcijoje. Jūs kalbėjote apie paketą, matome, kad įvykiai yra įstrigę jokios pažangos nematome. Ar jūs tikitės, kad kada nors dar bus kokios nors pažangos Bosnijoje? Ir jūs minėjote, kad dvišaliai, dvišalės problemos neturėtų trukdyti Kroatijo, Kroatijai stoti Europos Sąjungą. Na, aš manau, pažiūrėk, kad kai mes kalbame apie Turkiją, tai dvišalės e, problemos trukdo Turkijai. E, įstoti Europos Sąjungą. Tai kaipgi jūs vertintumėt tokį netitikimą, pozicijų netitikimą? Dėkuoju, ponas Pančeri. Ačiū, pirmininkė. Labai paprastas ir bendras klausimas. Matau, kad pažangos padaryta nemažai. Tačiau aš norėčiau užsakyti ir šiokias tokias abejonės Mes nuolatos kalbame apie tai, kad norime spręsti Balkanų problemas, norime traktuoti šį regioną kaip bendrą regioną, į kurį eina kelios šalis. Tačiau, kai kalbame apie plėtrą, vis dėlto kalbame apie skiras šalis ir gali būti, kad viena iš šių šalių niekada neįstos į Europos Sąjungą. Kaip mes spręsime šią pro problemą? Dėkuoju. Paskutinį kalbėtoją, ponė Fajon. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti komisijos narį ir džiaugiuosi, kad jūs mums pranešėt geras žinias. Aš rengiu pranešimą dėl vizų režimo supaprastinimo Vakarų Balkanų šalims. Aš norėčiau jūsų paklausti apie Bosnija, Hercegovina ir Al Albanija, būtų tikrai neteisinga naudotis vizų klausimu derantis e, su Sarajevu. Aš žinau, kad jūs esat atsargiai optimistiškai nusiteikęs, tačiau aš norėčiau jūsų paklausti, kada jūs manote Bosnijos ir Hercegovinos, Albanijos ir galiausiai Kosovo gyventojai galės be vizų keliauti Europos Sąjungoje. Ir e, taip pat minėjote ir Kroatijos problemas ir kada jums atrodo šį paskutinę e, kliūtis Kroatijai stoti bus įspręsta. Ačiū. Dar vienas papildomas klausimas. Pone Vapen, ponas Vapan Nikola. Ačiū. Aš iš tikrųjų nesu komiteto narys. Aš e, čia dalyvauju vietoj ponios Janakų. Dėl Turkijos. Žinoma, yra problemų stojimo procese, tačiau ataskaitoje nekalbama apie sankcijas Turkijai. Norėčiau sužinoti, kodėl. Ar komisija ketina šiuo klausimu kalbėti taryboje, būtent dėl sankcijų. Malonu matyti, kad kitose šalise pasiekta pažanga, ypač Makedonijoje, tačiau noriu priminti, kad visas šalies pavadinimas yra buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, o ne taip kaip parašyta. Europos Sąjungoje požiūris į daugia šalę sandarą, e, ar ji yra pagrista? Dar turime ten šiek tiek laiko, kol e, į salę ateis žmogaus teisų pakomitečio nariai ir atims iš mūsų salę, taigi suteiksiu dabar laiko komisarui atsakyti į klausimus. Ačiū pirmininkė. Pradėsiu nuo klausimo ar pareiškimų, e, kuriuos pateikė įvairūs parlamento nariai, Vavro Nikolas, Van Val ir ponas Papanikolų dėl santykių su Kipru normalizavimo ir Ankaros protokolo įgyvendinimo. Aš iš tiesų į šį klausimą jau atsakiau du kartus. Noriu pakartoti dar kartą kad mes vertiname, atliekame faktiškai ir objektyviai, toks yra mūsų vaidmuo ir patekėme savo ataskaitą tarybai. Puikiai žinote, kad šeštųjų metų gruodžio mėnesių buvo pateiktas komisijos pasiūlymas sustabdyti darybas dėl aštuonių skyrių. Ir dabar labai svarbu, kad Turkija įgyvendintų protokolą, tai bus ne tik jos pareiga, bet ir priemonė sustiprinti pasitikėjimą ją. Taip pat buvo užduodami klausimai apie tai, ką mes darome e, dėl Kipro turk, turkų bendruomenės. 2004 metais, galbūt pamenate, po referendumo taryba paprašė komisijos pateikti visapimančius pasiūlymus, kad būtų galima palengvinti suvieni, e, Kipro suvienėjimą, užbaigti Turkijos bendruomenės izoliavimą ir suvienyti tas bendruomenės. Mes pateikėme du pasiūlymus dėl finansinės paramos, tai yra 259 milijonų eurų tai yra įgyvendinama. Ir antras pasiūlymas dėl tiesioginės prekybos tarp e, Kipro turkų bendruomenės ir likusios ES dalies. Po penkerių metų šis pastarasis pasiūlymas dėl tiesioginės e, prekybos dar nebaigtas svarstyti taryboje, nepaisant to paties, tos pačios tarybos kvietimo 7 metais, kad būtų be atidėliojimų pradėtas darbas dėl komisijos pasiūlymo dėl e, tiesioginės prekybos. Taigi, bendram vaizdui svarbu prisiminti šios aspektus. Taigi, turėtume sutelkti savo energiją tam, kad e, būtų pasiektas visapusiškas susitarimas. Panas Kirilovas kalbėjo apie vizų klausimą su ankstesnė Jugoslavijos Respublika Makedonija. Galiu ponui Papanikolų pasakyti, kad man puikiai pavyksta šį pavadinimą ištarti, nors jis ir ilgas, tačiau galbūt jis taps ir paprastesnis kada nors. Taigi, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonijoje yra klausimų viršuje dėl e, bevizio režimo ir tas bevizis režimas e, bus suteiktas nuo kitų metų pradžios, jeigu vidaus reikalų ministrai bus tiek pat įtikinti, kad taip jį nusipelno. E, tai yra geriausias vaistas prieš nacionalizmą ir geriausias būdas kurti pilietinę visuomenę toje šalyje. šalyje. Ponas Giorens kalbėjo, kad apie plėtrą ir Lisabonos sutartį. Aš suprantu jūsų argumentus. Plėtros straipsniai lieka, lieka iš esmės tie patys ir svarbiausias straipsnis lieka tas pats, kaip ir dabartinėje sutartyje. Ten sakoma, kad bet kuri Europos valstybė, kuri laikosi Europos vertybių ir jas taiko, gali kreiptis į ES prašydama priimti ją į ES. Aš, kaip supratau, jūs kalbėjote apie praktinius klausimus, kad kai Lisbono startis bus ratifikuota ir e, įsigalios, galėsime e, skirti daugiau dėmesio politikos klausimams. Na, tai labai gerai. Instituciniai debatai vyksta jau 20 metų, intensyviau pastarosius 8 metus ir galbūt būtų galima padaryti tokias tarpinės išvadas, kad reikia, kad Lisabonos e, sutartis įsigaliuotų, sustiprinti savo bendrąją užsienio ir saugumo politiką ir toliau spręsti energetikos saugumo, klimato kaitos, finansinės krizės ir ekonominės e, krizės pasiekmes. Ponas Madlineris kalbėjo apie Rumunijos piliečius, e, aš neprisimsiu jokios pozicijos šiuo klausimu. Noriu priminti, kad pirmininkaujant Niderlandams 2004 metais ES priemė sprendimus dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo ES. Europos komisija nebuvo įsitikinusi, kad tuo metu Rumunija buvo pasirengusi. Todėl norėtume nustatyti tolesnės sąlygas, ypač dėl vidaus reikalų klausimų ir plieno sektoriaus e, reformų. Tačiau patyrus spaudimą iš ES valstybių narių mes turėjome nusileisti ir dėl to buvo taikomas sustiprintas stebėsenos mechanizmas su sąlyga, kad jeigu nebus laikomasi sąlygų, narystė bus atidėta. Mano Rumunijos draugai tikriausiai prisimena, kad aš, mano veiksmai buvo pavadinti kalvinistiniu suokalbiu. Tai labai įdomi, įdomus terminas. Aš esu uh, Suomijos liuteronų bažnyčios uh, narys. Tai nėra kalvinistinė bažnyčia. Aš uh, uh, suprantu tą etiką, bet jį susijusius su kalnistais, o ne su liuteronais. Taigi, galime į tai atsižvelgti ir savo vieną dieną savo memoaruose priminsiu, kad e, Niderlandai smarkiai prisidėjo prie Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą. Noriu pratesti. Pone Boskurt kalbėjo apie konstitucinės reformas Bosnijoje ir Hercegovinoje. Nenoriu detaliai apie tai kalbėti, nes šiuo metu jie tarpusavėje derasi dėl to, tačiau nenorime revoliucijos, o evoliucijos konstitucinėje, konstitucinėje Bosnijos ir Hercegovinos sąrangoje, remiantis Daytono taikos susitarimu, ir tam, kad e, ta konstitucinė sąranga atitiktų Europos reikalavimus, kad e, Bosnija Hercegovina galėtų kalbėtis vienu balsu su Europos institucijomis, galėtų įgyvendinti įstatymus. To mes siekiame ir tikimės. Ir mūsų užduotis yra užtikrinti, kad